E, dėl darbotvarkės patvirtinimo, jeigu niekas neprieštaravo, tai priimta. Dabar dėl e, trečio punkto Iranas. Ar e, turite komentarų? Jeigu ne, tada. Tada balsuojame. Pirmasis kompromisas, kas už? Give Fleckenstein the EPP voting list. Duokite Fleckensteinui uh, e, EPP balsavimo sąrašą. Oh, yeah. So, ladies and gentlemen. Taigi, ponios ir ponai, pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau. Keturiasdešimt pirmas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Keturiasdešimt antras. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau. Trečias kompromisas už prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas penktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau, šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau, 123 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 126 kas už, prieš susilaikė atmesta. 127-28 kas už, prieš susilaikė atmesta. ist mit 53 zu 53 abgelehnt. Atmesta uh, äh, 31. Äh, priimta 31 äh, prieš 20. Ir vienas susilaikęs. Priimta. Ne. Das ist jetzt, das sind damit erledigt. Ne. Tos praleidžiame. Septintasis kompromisas kas už. Sužuojimas padidinęs kas už prieš susilaikę priimta. Aštuntasis kompromisinis kas už, prieš susilaikę priimta. Šimtas 63 pakeitimas dviem dalim, kas pirmoji dalis atkrenta, taigi tik antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę atmesta. Devintasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas 84 pakeitimas, vardinis balsavimas, ar taip yra įmanoma. Niekada to nedarėme.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 pradedame. Aha, jis jau seniai pradėtas. Balsavimą baigiame. Priimta 34 e, prieš 20. Toliau 253, e, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 186, kas už, vardinis balsavimas beje. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. Už 24 minus, e, prieš 30 atmesta. 11 kompromisinis kas už, prieš susilaikę priimta. 197 e, pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 189 kas už, 98 kas už, prieš susilaikę priimta. 198. Kas už? Balsuokite, prašom. Kas prieš? Susilaikę priimta. 201. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 12. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 206. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 207 kas už, prieš susilaikė atmesta. 208 kas už, prieš susilaikė priimta. 342 kas už, prieš susilaikė priimta. 13 kompromisinis kas už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisinis kas už, prieš susilaikė priimta. 232 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Du šimtai trisdešimt ketvirtas kas už, prieš e, susilaikę priimta. E, du šimtai trisdešimt aštuntas kas už, prieš susilaikę priimta. 13, e, 15 kompromisinis kas už, prieš susilaikę priimta. 16 kompromisinis kas už, prieš susilaikė priimta. 269 pakeitimas. 269 ten kas už, prieš susilaikė atmesta. 200. 75. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. You, but the group's position is different. Taip, bet frakcijos pozicija yra kitokia. Minus. Κατά. Voting list. Look to the voting list. Pažiūrėkite į balsavimo sąrašą. The vote is closed. Balsavimą baigiame. Uh, e, 21 už, 35 prieš atmesta. Toliau 200. Uh, 76 už prieš sulaikę atmestą, 17 kompromisas už prieš e, priimtą. Toliau 18 kompromisinis kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 19 kompromisinis už, prieš susilaikę priimta. 310 pakeitimas, pirmoji dalis e, dėl 19 komisijos atkrenta, antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Viskas aišku, ar ne, priimta. Dvidešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Trys šimtai trisdešimt septintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 338 atsijėmė jį. 344, kas už, prieš susilaikė atmesta. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 362. Wer ist dafür? Kas už, prieš susilaikė atmesta. 370, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 439 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime. 439 elektroninių balsavimų. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 18 už, 37 prieš, 3 susilaikė atmesta. 379 e, už, prieš susilaikė atmesta. 381 e, už, prieš susilaikė atmesta. 389 e, kas už, prieš susilaikė atmesta. 393, kaip teisingai matau, kas už, prieš susilaikę atmesta. 405, kas už, prieš susilaikę atmesta. E, 300 kompromisas. Atsiprašau, 396. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau, 22 kompromisas. Ar dar ką nors pamiršau? 395 buvo atmestas. 395. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 397. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 398 kas už, prieš susilaikė atmesta. 411 kas už, prieš susilaikė atmesta. 409 kas už, prieš susilaikė atmesta. Trys devyni devyni. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 407, 408, 410. Kas už, prieš, susilaikę priimta. Dvidešimt antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę priimta. 420. kas už, kas prieš, kas prieš. Ponas Preda. Taigi, 420 kas už, prieš susilaikę priimta. 433 kas už, prieš susilaikę atmesta. 23 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 372 pakeitimas. Kas už? 372. Prieš susilaikę priimta. 469. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 490 kas už, prieš susilaikę atmesta. 4, 3, 6, 4, 3, 8 kas už, prieš susilaikę priimta. 4, 3, 7 kas už, prieš susilaikę atmesta. 4, 5, 4 kas už, prieš susilaikę atmesta. 4, 7, 5 kas už, prieš susilaikę atmesta. 24 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Ir 25 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 26 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 236 kas už, prieš susilaikę priimta. 444 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 468 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 471 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas nereikia. Trečias, kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė atpriimta. Penktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaikę atmesta, septintas kas už, prieš susilaikę priimta, dešimtas kas už, prieš susilaikę atmesta, vienuoliktas kas už, prieš susilaikę priimta. 15 kas už, prieš susilaikę priimta. 17 kas už, prieš susilaikę atmesta. 18 kas už, prieš susilaikę priimta. 19 kas už, prieš susilaikę atmesta. 20 kas už, prieš susilaikę priimta. 21 kas už, prieš susilaikė atmesta, 24 kas už, prieš susilaikė atmesta. Check 24. Patikrinam 24. Balsanas baigiamas. 18 už 37 prieš. Toliau. Inta. Pirmasis e, pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta, antras už, prieš susilaikę priimta, trys už, prieš susilaikę priimta, keturi už, prieš susilaikę atmestą, aštuntas kas už aštuntą, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas už, prieš susilaikė priimta, vienuoliktas už, prieš susilaikė pri... atmesta, dvyliktas už. Galima patikrinti. Vienuoliktas. 15 už 40 atme, e, prieš atmesta, 12 už, prieš susilaikė priimta, 13. Kas už, prieš susilaikė 13. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 14 už, prieš susilaikė priimta, 15 už, prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikę priimta, 17 už, prieš susilaikę atmesta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Už 37.15 prieš 8 susilaikė priimta. Was machen wir jetzt? So wäre du fast. So, Kolleginnen und Kollegen, Ponios ir ponai, mes labai greitai dirbome. Na, prašau pasilikti čia. Pone Fleckenstein, kalbėsime apie žmogaus teises. Prašau jūsų pasilikti.